Zaczynamy posiedzenie specjalnej komisji do spraw walki z rakiem. Sveiki. E, pradedame mūsų specialus komiteto posėdį. Iš ties labai keista e, būti šioje salėje, pirmininkauti posėčiui ir matyti visiškai tuščią salę. E, yra tik, dirba tik tai vertėjai salėje ir keletas technikų. Uh, bet turime dirbti toliau, pradedame darbą. Ir pirmiausiai norėčiau paprašyti e, patvirtinti darbo tvarkį. Ir kas nors turite pastabų dėl darbo tvarkės tvirtinimo? E, Sekretorijatas sako, kad nematome, jog kas nors turėtų kokiu nors pastabų. Atrodo, kad kažkas nori kažką pasakyti. Ne. Taigi galime tęsti. Mes taip pat e, turime patvirtinti protokolus, e, tiksliau protokolą posėdžio, kuris vyko e, spalio 27 dieną, dabar žiūriu į sekretoriatą, jie man savo, kad niekas neturi jokių pastabų ir tokiu būdu laikome, kad protokolas patvirtintas. Ir tai dabar periname prie mūsų pagrindės temos šios dienos posėdžio. Tai yra vėžio prevencija, kova su vėžiu. Manau, kad mes turime atsižvelgti į situaciją žmonių e, kenčiančių nuo vėžio šioje pandemijoje COVID-19. Reikia galvoti apie tyrimus, apie gydimą. Dažnai vėluoja gydimas tokiems e, pacientams, taip pat ir tyrimai. Ir e, Įdomu, kaip viskas yra jūsų šalyse, ar COVID e, pradėjo paralyžiuoti onkologinius gydimus. Aš, ponios ir ponai, norėčiau e, palinkėti gero darbo, pasidžiaugti, kad ekspertai dalyvauja mūsų e, posėdį ir tarsime klausimus, kurie paskui atsispindės mūsų galutinėme pranešime. E, mes kalbėsime apie vėžio diagnostiką, mokslinius tyrimus, inovacijas ir, e, kaip žinia, ieškomi nauji būdai vėžio gydimo ir mūsų komiteto e, įgaliojimai yra susijęs su tomis įtimis, kuriuose valstybės narėms nelabai daug pavyko pasiekti sėkmės, pavyzdžiui, taikant modernesias technologijas vėžio uh, gydymo srityje ir kur galima sustiprinti ES e, bendradarbiavimą. Apie tai ir kalbėsime. Moksliniai tyrimai, inovacijos vėžio srityje yra labai svarbus ES prioritetas. 1400, e, 1400 e, projektų susijusių vėžio tyrimais pagal Horizontas 2020 programą finansuojami ir 2 milijonai eurų yra skirta iš tos programos, o kitaip tariant 0,3 milijardo eurų per metus Europos Sąjungoje. E, e, moksliniai tyrimai skirti vėžiai sudaro mažiau negu 10 procentų e, visų vėžiui skiriamų išlaidų. Reikia mums siekti mažinti atotrukį tarp valstybių narių mokslinių tyrimų srityje, tyriant vėžį. Ir dabar, kaip žinia, vyksta darybos dėl naujos finansinės daugiametės programos 21-27 metų ir galime pasakyti, kad jau dabar esame nusivylę dėl siūlomų sumų, norime daugiau lėšų. Moksliniams tyrimams skirti pakankamai pinigų yra nepaprastai svarbus dalykas ir tai susijęs su mūsų veiksmų planu, mūsų tikslais vėžio tyrimų srityje Ir moksliniai tyrimai vėžio sityje yra susiję su penkiomis e, misijomis, kurios yra išdėstos e, Europos horizonto programoje pagrindų. Tai yra susiję su Europos moksliniais tyrimais inovacijomis, taip pat piliečių įtraukimu, su interesų subjektų įtraukimu, e, tam, kad būtų galima apibriežti geriau mokslinio tyrimų prioritetus ir inovacinę veiklą. Ir tokiu būdu tie veiksmai būtų finansuojami per Rising Europe e, darbo programą. E, pas mus e, lankosi du ekspertai, tiksliau prie mūsų prisijungė du ekspertai, kurie apie tai ir kalbės, apie misijas ir tikslus. Ir noriu pasveikinti pirmiausiai Valterį Rikartį, kuris yra Horizon Europe misijos vėžio valdybos e, vadovas, jisai hygienos ir visuomės sveikatos profesorius e, Romos e, Šventosios širdies katalikų universitete. Taip pat susisieksime su Elizabeth Weiderpas, kuri yra Horizon Europe misijos valdybos narė ir taip pat ji e, Tarptautinės e, vėžio tyrimo agentūros direktorė. Antrąją dalį mes išsameu kalbėsime apie tyrimus e, vėžio setyje. Kalbės Pamela Kerns, kuri užsima vaikų onkologiją, taip pat profesorius Kerns, kuris vadovauja vėžio E, tyrimams e, tarptautinėje vėžių tyrimo agentūroje. Ir taip pat norėčiau informuoti visus komiteto narius, kad mūsų sesija truks dvi valandas. Mums pavyko šiuos sunkių labai techninių požiūrių laikų E, užtikrinome gruodžio mėnesį 3 valandų posėdį, taigi nuo gruodžio mėnesio mūsų posėdžiai truks 3 valandas, nebe 2. Visi turėsite galimybę e, paklausti, vieną minutę skiriama klausimų, ekspertai jums atsakys, e, paskui jiems bus suteikta 5 minutės. Dabar pirmasis profesorius Rikardi. Labai malonu Labą dieną, labai malonu kalbėti parlamente ir pristatyti e, vėžio misijos valdybos darbo rezultatus. Aš esu valdybos pirmininkas ir šiandien kalbu kartu su Elizabeta Vaidrapas, kur yra valdybos narė taip pat. Prašyčiau įjungti mano pristatymą, kad galima būtų e, vizualiai paremti mano teiginius. That... Labai svarbu pabrėžti, kad misijos vaizdai, misijos tikslai yra naujas, nu, nu, tikslas suteikti naują kryptį Europos moksliniams tyrimams ir naujovėms, kad būtų pasiektume apčiopimų rezultatų. Įtraukti taip pat piliečius ir kartu dirbti artimiau, numatant mokslinio tyrimų prioritetus ir ne tik. Uh, E, užtikrinant vienodą prieigą visiems Europoje e, prie naujausių mokslinių tyrimų, išteklių ir žinių. Sveikatos srityje e, vėžys atrinktas kaip viena iš misijų, nes tai yra vienas iš Europos didžiausių problemų. 10 procentų gyventojų šios šios e, lygos, šios e, atveju gali padidėti iki 25 procentų Europoje 20, 2035 metų. Tai reiškia, kad Europai turintis de, mažiau negu 10 procentų gyventojų turės daugiau kaip 50 procentų vėžio atveju. Dėl tai nepriimtina. Todėl Europai reikia uh, geros, geresnės prevencijos, diagnozės, gydimo ir priežiūros. Mes dirbame daug, ta, kad tą pasiektume ir norime visus pusės Europoje e, apjungti siekiant darbo penkiose srityse Kaip matote, mes mūsų misiją apibūdiname penkiamis sritimis. E, dvi horizontalios sritis yra geresnis supratimas. Aišku, tai daugiausia moksliniai tyrimai, bet ir ne tik. Tai yra, geriau reikia suprasti vėžio priežastis, suprasti, kodėl, net jeigu mes ir žinome, kad tam tikras gyvenimo būdas turi įtakos chroniškų, chroniškų lygų kilimui. Žmonės nekeičia savo elgesio, tai reikia suprasti e, priežastis. Ir po to trys horizontalios e, sritis. Mes norime, kad kiekvienas pilietis Europoje, nepriklausomai nuo vietos, kurioje gyventojai, nepriklausomai nuo socialinės, ekonominės situacijos, galėtų gauti geresnės prevencijos paslaugas. Mes žinome, kad galime užkirsti kelią viskam, kas, kam galima. Mes norime palengvinti diagnozę ir gydimą ir padaryti juos prieinamus visiems. Ir aišku, mes norime gerinti žmonių, kurie yra susidyrę su vėžiu, bet ir ne tik jiems, bet ir priežiūrėtojams, užtikrinti tam tikrą gyvenimo kokybę. Taigi toliau 13 rekomendacijų, kurias mes siūlome Mėlynos rytis yra supratimas, žaliojus rytis yra prevencija, rožinė diagnozė ir, ir gydimas ir taip toliau. Aš trumpai pristatysiu pirmas keturias rytis, o profesorė Vaidra paskaitas. Pirmiausia, supratimas. Mes siūloma pradėti viena svarbiausia įtraukiančia iniciatyva, kad galėtume spręsti geriau vėžį. Siūlome tą iniciatyvą vadinti Ankan EU. Tai yra e, mokslininkų pastangos Europoje būtų skirtos tam, kad geriau suprastume, kodėl kyla tam, tikri, tam tikros vėžios rūšis, kodėl jos kai kurios negydomos ir turime moksliniai tyrimai bus ne tik fundamentalūs tyrimai, bet ir klininiai, klininiai mokymai ir taip pat ir gyvenimas tų mokslinių tyrimų sveikatos priežiūroje, nes sveikatos priežiūros sistemos išverčia tą technologiją, paverčia prieinamą e, pacientams ir piliečiams kitaip nebūtų galima tų pasiekimų pateikti žmonėms. Antra, Naujoviškas požiūris, kuriant ES mokslinių tyrimų programas. E, mes žinome, kad šalis pasaulyje finansuoja mokslinius, bandant suprasti, kodėl jau genuose galima rasti simptomų, kurie rodo, kad gali kilti susirgymas. Taigi mes norime tai daryti ne tik turtingesnėse šalise, bet visose valstybės narėse. Net ir mažiausiose galime finansuoti bent, bent tik genomo segmentavimą, sekre, sekre, sekvencavimą, kad suprastume, kodėl kai kuriais atvejais kyla vežys ir kad galima būtų užkirsti kelią e, klinikinių simptomų atsiradimui dar prieš daug daug metų. Teikiant paramą, reikia suprasti, kad daug kas daroma nacionaliniu lygmeniu, bet kartais vyriausybės negali priimti geriausių sprendimų, nes neturi tinkamos paramos, e, kas būtų efektyvų kaštų prasme ir kas geriau padaroma ES lygmeniu. Pavyzdžiui, kodėl žmonės geria alkoholinius gėrimus per daug, kodėl rūko, kodėl valgo nesveiką maistą, maistą arba valgo per daug, kodėl mm, neužsima aktyvę veiklą, fizinę veiklą. Taigi daug kas priklauso nuo individuo atsakomybės, bet mes norėtume, kad e, vėžys taptų ir socialinė atsakomybė. Mes norėtume su, sukurti kiek galima daugiau sinergijos visoje Europoje, kad įstatymų prieimėjams, nacionaliniai, regioniai vietos valdžiai pasiūlyti geriausius veiksmus, kaip užkirsti kelią lygai. Ketvirta rekomendacija. Reikia suprasti, kad net Europos taryba 2003 metais patvirtino beveik prieš 20 metų gairias e, kovai su tiesos žarnos e, krūties vėžio tyrimais ir stebėsena. Bet visgi yra daug regionų Europoje, kurie neužtikrina E, tikrinimo programų. Ir daug žmonių miršta ar susirga dėl to, kad vyriausybės ar e, e, regioninė vietos valdžia neužtikrina tinkamos prevencijos. Mes nenorėtume, kad taip vyktų toliau daugiau, norime užkirsti kelią tokiam, tokiams vėžio formoms, kuriams galima užkirsti kelią. Ir mes norime, kad visos valstybės narės taikytų tikrinimo programas ir, nes tai yra labai svarbu. Čia sustosiu, o toliau profesorė Vaiderpas pakalbėjęs apie likusios devynis veiksmus. Bardzo dziękuję, panie profesorze. E, zapraszam do głosu. Labai ačiū, profesoriau. Dabar suteiksiu žodį Elizabet Vaterpas. Prašom. Thank you. Pani profesor, pani doktor. Profesorė, daktarė, prašom. Scale, implement and optimize current personal svarbu įgyvendinti um, personalizuotą gydimo metodiką, įvertinant visą kompleksiškumą, tai yra organizmo situacija, aplinka, vėžio, um, visos priežasis, visa raida vėžio, e, kad pacientus būtų galima gydyti pagal personalizuotą, individualizuotą požiūrį. Šešta rekomendacija yra parengti visos ES mokslo tyrimų programą dėl ankstyvos diagnostikos ir minimaliai invazinių gydimo technologijų. Čia labai svarbu visus į variantus apjungti, tai yra vaizdo, audinių, vaizdo, visų markerių, žymenų, visas įvertinimas, kad būtų galima daugiau naudoti efektyves diagnozės priemonės. Čia mokslo tyrimai klausimai yra labai svarbus, galvojant apie klinikinę praktiką, kad būtų parengtos ankstyvos diagnozės priemonės, kad būtų minimaliai invaziški gydimo metodai, kad būtų galima iš tikrųjų geriau užtikrinti gydimą ir pagerinti mm, gyvenimo kokybę, ypač pacientams su e, mažiau išsivyščiusią E, stadiją nuo pirmos iki trečios. Toliau septinta rekomendacija parengti visos ES mokslo tyrimų programą ir politiką, kad būtų galima gerinti gyvenimo kokybę tiem, kas pergyveno vėžį, kas yra, serga vėžiu, jų šeimos nariams, kurie globoja taip pat, prižiūri juos ir čia penkta, šešta, septinta ir trylikta Mm, rekomendacijos yra labai svarbios, galvojant apie aštuntą rekomendaciją taip pat, apie kurią aš tik kalbėsiu, tu, tuo pat kalbėsiu, tai yra galvojant apie Europos vėžio pacientų skaitminį centrą. E, ir aštunta rekomendacija būtent ir būtų sukurti Europos e, vėžio pacientų skaitminį centrą, kur mm, sergantis vėžiu ar jo persirgę galėtų dalyti savo duomenimis dėl dėl personalizuotos e, priežiūros e, toliau. Ir čia tokiu būdu būtų prisidedama prie geresnės diagnozės, gydimo, priežiūros, gyvenimo kokybės gerinimo. Devinta rekomendacija - reikia užtikrinti um, vėžio sveikatos uh, visą politiką, visas priemonės iš ES valstybėse, kad būtų e, įvairios švietimo programos įgyvendamos, daugiau žinių paskleidžiama tarp visuomenės per įvairiausius kanalus, ypatinga dėmesį e, sutelkiant į nepalankesnę situaciją grup, esančias grupės, taip pat e, galvojant apie minimales bent jau skryningo programas valstybėse, kad būtų galima paspartinti um, ir diagnozę, ir gydymo į, į programą programų kūrimą ir dėgymą. Reikia galvoti apie psichikos sveikatos, taip pat e, profesinę visą pagalbą, socialinę pagalbą tiem, kas persirgo vėžiu, kas yra jų šeimos nariai, kurie rūpinosi jais ir toliau visa išsami vėžio infrastruktūra, jos tinklas kūrimas ES valstybėse narėse ir tarp jų, ir jų viduje, gerinant, aišku, mokslo tyrimus ir priežiūros kokybę. Čia yra įvairios iniciatyvos, jos labai skirtingos, skirtingose valstybėse narėse. Reikia tvaru, jų testinumą, tvarumą užtikrinti, kad geriau veiktų veikiantis dabar jau įkurti institutai, kad būtų stiprina plečiama jų veikla. Toliau 11 rekomendacija vaikų vėžio klausimas, taip pat jaunų suaugusių paauglių vėžio situacija. Čia labai svarbu apie tai plačiau kalbėti, akcentuoti šį klausimą, taip pat aišku akcentuoti pediatrinių pacientų situacijos problemą. Be 60 procentų aišku, jų patiria labai neigiamą poveikį savo vėlesnėme gyvenime dėl persirkto vėžio. Ir čia labai svarbu yra sutelkti dėmesį į kompleksinius visus poreikius pediatrinių vėžio pacientų tai, ir tų, kas rūpinasi jais, jų šeimos nariais. Na, svarbu galvoti, aišku, apie paramą tiem, kas persirgo vėžiu, kas yra jų šeimos nariai vėlesnėme gyvenime. Dvylikta rekomendacija - reikia spartinti e, inovacijas, dėkti naujas technologijas, kurti į onkologiją suteltas laboratorijas vėžį įveikti, reikia įvertinti bendrą požiūrį, integruoti mokslo tyrimus, realių bendruomenių pasiekimus praktikoje, tokios laboratorijos būtų tarsi inovaciniai centrai, jos galėtų geriau panaudoti atsitikti atsiveriančias galimybės, e, įdėgiant informacinių ryšių technologijų įvairius sprendimus, būtų galima mm, kūrybingumo potencialą geriau išplėtoti. Toliau 13 rekomendacija. Reikia keisti visą vėžio, o, kaip lygos įvertinimo kultūrą, supratimą, visą informacijos perteikimą, pajėgumų stiprinimą. Tikrai čia labai daug ką reikia padaryti, stiprinant visus suinteresuotų šalių pajėgumus, gebėjimus tyrimus, kovoje su vėžiu reikia geriau apmokyti visus, kas dirba šioje srityje, didinti taip pat visos plačiosios visuomenės informatumą, reikia sleisti ir mokslinės žinias apie vėžį, simptomus, rizikos veiksmius, veiksnius, gydimo galimybės, taip pat reikia gal teikti visą informaciją apie galimą pagalbą ligonėms ir jų šeimos nariams, tiem, kas jais rūpinasi. Labai, iš tikrųjų, visa informacija jums prieinama, aš tikiuosi, kad kad visi jūs gavote mūsų mm, do, do, dokumentus, mūsų pasiūlymus. Jeigu ne, tai mielai persisime jums, o dabar aš gal su, sustočiau ir mielai dalyvausiu tolesnėse diskusijose. Labai ačiū svečiams. Noriu pasakyti, kad pasisakymų tekstai bus e, paskelbti mūsų puslapyje, galėsite dar susipažinti vėliau su jais, nes nesame tikri e, dėl ryšio kokybės. Taigi galėsite paskui susipažinti su skaidrėmis, dar pasigilinti jas. O dabar koordinatoriai turės galimybę pateikti klausimus, jiems suteiksiu žodį pus, po pusantros minutės kalbėti. Pirmasis Piteris Lyzė. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegoms iš ITRE, pirmiausiai Kristianui Eiler, kuris atsakingas už Horizon Europe e, programą. E, ir mes dabar turime misiją vėžio tyrimų srityje, tai labai geras dalykas. Noriu pateikti klausimus ekspertams. Pirmasis, man atrodo, labai aktuolus klausimas. Įmonė, kuri tikriausiai pirmą sėkmingą COVID e, vakciną sukūrė. E, yra įmonė, kuri taip pat dirba daug vėžio e, tyrimų srityje. Jie nori sukurti prieš vėžinę vakciną. Ką Jūs galvojate apie tai, ekspertai, ar remiate tokią idėją? Antras klausimas, reikia daugiau lėšų horizonto programai, atsiranda jau daugiau, ne tiek uh, kiek norėjome, bet daugiau negu kad taryba norėjo skirti. Ką dar galime nuveikti, kokių yra kliūčių jūsų darbė, ar nacionaliniai teisės aktai, kuriuos galbūt reikėtų derinti, kad palengvėtų jūsų gyvenimas, ką galime padaryti, kad padėtume mokslininkams, ne tik pinigais. Uh, Dar vienas klausimas. Suprantame, kad 50 procentų vėžio priežasčių yra visiškai nežinomos. Kokių reikia tyrimų projektų, kad būtų galima lengviau suprasti, kokios tų 50 procentų atvejų priežastys? Dėkoju. Dėkoju dabar e, socialistų demokratų vardu Alessandra Moretti. Prašom. Alessandra, prašom žodis jums. Kadangi e, ryšys neveikia, tai tuomet suteiksiu e, žodį Stefanutai Rinių frakcijos vardu iš Rumunijos. Deja, nėra pakankamai garso, kol kas išversti negalime. Uh, that also has uh, a lot of branches on on uh, cancer research and and healthcare. I understand that this is about the quality of life. Mes žinome, kad reikia daug e, lėšų mokslinio tyrimų srityje ir taip pat reikia e, sekti, kaip gyvena žmonės, e, kurie nustatytas vėžys. Aš norėčiau pasakyti, kad parlamentas e, su taryba užsitikrino susitarimą dėl 5,1 milijardo eurų sveikatai ir Taip pat 5 e, milijardai moksliniams tyrimams, kurie bus susijęs su visomis sritimis. E, kaip Jūs manote, kiek ES turėtų investuoti, kad galėtų e, įvesti, parengti markerius kiekybinius, kurie palengvintų vėžio mokslinius tyrimus ir pagerintų mūsų pacientų vėžio gyvenimą kasdieninį. Dėkuoju. Nikolau, Jean Melin, ID, Francija, zaprašame. Dabar ponė Melin, ID frakcijos vardu, prašom. Jūs e, kalbėjote apie e, misijas vėžio tyrimų srityje konkrečiai, tai mūsų nuomonė yra nepaprastai svarbu, kadangi e, žiūrint į duomenys, analizuojant juos, mes matome, kad kol kas mums nepavyko išsiaiškinti genezės lastelių tam tikrų dalykų ir Deja, patologijos ne visos mums yra aiškios ir yra labai daug tarp vienų ir kitų atvejų skirtumų. Dėl to mums sunku užsimti prevenciją, e, gydimu, pooperaciniu gydimu. Reikia. E, taip žinome, kad yra nemažai padaryta mokslinio tyrimų srityje, bet Mes taip pat žinome, kad visi mokslininkai yra linkę dalyti savo tyrimų rezultatais. Ir jūsų nuomonė, ko reikėtų, kad geriau būtų koordinuojamas keitimasis mokslininko atradimais žiniomis, kaip galima sparčiau užtikrinti tokius mainus. Aš e, žinau, kad jūs galvojate apie skaitmenę platformą ir kaip jūs įsivaizduojate, e, būtų galima koordinuoti visus mokslinio tyrimų centrus, žinant, kad uh, Horizonto Europa e, lėšos jau yra išdalytos universitetams, centrams įvairiems e, mokslinių tyrimų. Dėkuoju. Dabar Mišel Rivazi, žaliųjų vardu, prancūzijos atstovė. Aš norėjau paklausti jūsų apie mokslinių tyrimų e, tipus. Žinome, kad yra daug inovacijų e, liuminoterapijos srityje, imunote, atsiprašau, terapijos srityje. Tai yra susijęs su mūsų imunitetu. Ir aš noriu paklausti jūsų apie e, tai, iš kur jis atsirado, kur jis atsirado tas tyrimų būdas, nes tai yra skirti skirtingas, imunoterapija yra skirtinga um, negu kad um, chemoterapija, radioterapija, skirtingas gydimo būdas tai yra. Ir, ir, ir um, mūsų imuninė sistema tarsi turi uh, tu, surasti galimybę kovoti su vėžinėmis lastelėmis. Ir aš noriu paklausti jūsų, kuo skiriasi ta nauja sritis ir uh, Žinome, kad po daugybės metų atsirado ji. Pone Kopčinska, EKR frakcija. Nie poseł Joanna. nacisnąć przycisk speak. W ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Europa. Pagal mokslinių tyrimų programą Horizontas Europa yra penki prioritetai, kurių tikslas yra rasti sprendimus pagrindiniams Europai kilantiems iššūkiams. Na ir aišku, vėžiui taip pat, kad pasiektume konkrečių e, rezultatų, siūloma siekti ambicingų tikslų išgelbėti daugiau kaip 3 milijonus e, gyvybių. Ir aš norėčiau pakalbėti apie rekomendaciją dėl onkologinės infrastruktūros. Tai yra e, rekomendacija 10.13. Kaip šios programos dera su mokslinio tyrimų programa ir kaip galima sumažinti skirtumus čia tarp e, šalių infrastruktūros prasme. Pavyzdžiui, kaip tokie tinklai kaip Bladnet ir kiti galėtų e, padidinti sudėtingų tinklų vertę. Ir paskutinis klausimas. E, siekiant gerinti kontrolės kokybę, programa siūlo dėkti ir kokybės kontrolės sistemą. Ar mes galėtume sužinoti daugiau apie šią programą? Labai ačiū. E, labai prašau laikytis jums skirto laiko, kuris e, skirtas kiekvienam, nes daug žmonių nori pasisakyti, o dabar. Pane Konečna, ne, pane Morėti. Ar girdite mane? Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasisveikinti su visais. Buvo labai įdomu išgirsti jūsų pasisakymus, pateikiant labai tokį e, padrasinantį Europos vaizdą, kai visi pasirenka gerinti, dirbti gerindami E, gyvenimo kokybę ir e, paslaugas visies, visiems europiečius. Aš norėčiau pakalbėti apie diagnostiką ir genominę diagnozę. Europos Sąjungoje. Kaip galėtume sustiprinti Europos pajėgumus šią prasme ir kokia yra geriausia patirtis genomos srityse, srityje. Be to yra programa e, skirta biologiniai duomenų bazai, kuri susijęs su to, ką galima padaryti Europos lygmenių, kad mes galėtume sukurti kompetenciją ir įgūdžius savo institucijose ir tinkluose, panaudojant privačią ir e, viešą partnerystę, keičiantis informaciją ir duomenimis. Labai ačiū ir sėkmės. Ačiū, Aleksandra. Toliau guoja Katerina Konečna. Sveiki, norėčiau padėkoti pirmiausia ekspertams už jų pasisakymus. Norėčiau pasveikinti sustarimą su taryba dėl DFP ir Horizontas Europą programai skirtus pinigus. Visgi norėčiau paklausyti jūsų, ką būtų galima patikėti gerinant Europos tyrimų duomenys, duomenų užtikrinimą. E, kitas klausimas. E, vėžys susijęs su gyvenimo kokybės problemomis, alkoholio vartojimu ir taip toliau. Ar tokia rizika susijusi su individuo elgesiu? Vėžys yra dažniausiai pasitenkanti mirties priežastis. Kokių veiksmų mes galime imtis socialinės politikos srityje, prevencijos srityje, kad dėja kalbančiosios ryšys yra per prastas, kad būtų galima užtikrinti kokybišką vertimą. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Noriu priminti visus, kad reikia laikytis jums skirto pasisakymams laiko, nes viskas yra suplanuota labai tiksliai. Toliau Veronik Trillet Lenoir, prašom. Exemple. Weronik, przepraszam, mamy bardzo duży kłopot, żeby Ciebie usłyszeć, mamy kłopot. Atsiprašome, turime techninių problemų, negalime, negirdime Jūsų, arba čia stringa interneto e, jungtis, arba Jūsų kompiuterėje yra problemų. Spróbujmy jeszcze raz. Pabandykime dar kartą. Taip, ar dabar girdite? Taip, dabar geriau. Ar galiu kalbėti? Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti Valterui ir Elizabet. Ir labai džiugu ir malonu visada pasikalbėti su jais e, ir misijos nariais. Misijos ataskaita ir rekomendacijos mus įkvepia, toliau galvojant apie vėžio planą mokslinio tyrimų srityje. Žinau, kad tai yra labai svarbu. Beka pranešime kalbame apie iššūkius, kuriais susiduria ES vykdydama mokslinius tyrimus Europoje. Taip, reikia stiprinti infrastruktūrą, kurti kompetencijas, geneti, geneti, molekulinės genetikos srityje, kad būtų galima kurti personalizuotus vaistus. Taip pat reikia skatinti klinikinius tyrimus, e, pavyzdžiui, gydant e, vaikų vėžį ar pagyvenusių žmonių vėžį. E, aišku, tai reikia pacientus labiau įtraukti į šios reikalus. Taip pat reikia plėtoti intervencinius tyrimus dėl rizikos faktorių, taip, dėl kokybė, gyvenimo kokybės, medicinos priežiūros kokybės ir be to ES turi būti ir dirbtinio intelekto srityje konkurencinga ir tai taikyti e, mokslinio tyrimų srityje, panaudojant, aišku, ir didelius domenų sankaupas. Jūs kurite sukurti e, skaitinį Europos centrą vėžio pacientams. Tai aišku labai sutinga. Ar galite mums pasakyti, kaip įsivaizduojate tokio centro veikimą, duomenų rinkimą ir atskaimybės pasidalymą tame tokiame centre. Labai ačiū uždėmesį. Dėkojame Veronik. Toliau Koordinatoriai turėjo pusantros minutės, dabar e, politinių frakcijų nariai gauna po minutę. Ir pirmiausia, Marija Spirakė, EPP. Ja, przepraszam. Marija. Marija, kur jūs? Marijos Pirakė, klausomės jūs. Aš esu iš Graikijos, ačiū Jums už žodį. E, girdėjau kitų klausimus, bet aš norėjau pakalbėti apie horizonto programų vykdymą. Labai svarbu žinoti, kaip galime įtraukti MVI ir kaip komitetas mes galėtume palengvinti jų įtraukimą į šios, šį darbą. Ir antra, pacientų vaidmuo šiuose projektuose. Jeigu horizonto programa apie kaip toje programoje atsižvelgiama į pacientų duomenys. Kaip įsivaizduojate pacientų organizacijų įtraukimą į tokį darbą? Ačiū. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Johan Danielson, socialistai ir demokratai. Thank you, Chair. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū prelegentams už jų pasisakymus. Norėčiau pakalbėti apie prevenciją. Kaip žinot, e, profesinis vėžys e, ar vėžys susijęs su darbu. 8 e, procentai naujų vėžio atvejų yra susijęs su darbu. Daugiau kaip šimtas tūkstančių darbuotojų dirba, kas, miršta kasmet e, dėl tokios rizikos. Aišku, kad prevencija yra geriausias gydimas. Tokį vyžį galima, e, tokiam vėžiui galima būtų užkirsti kelią, kadangi tai susijęs su darbo sąlygomis. Kaip Jūs manate, kokia dalis mokslinių tyrimų bus skirta prevencijai? ir ypač e, profesinio vėžio prevencijai. Ir ar galėtumėte pateikti pavyzdžių, kaip atrodo tokie mokslinio tyrimų projektai? Ačiū. Ačiū Jums iš anksto. Bardzo dziękuję. E, e, Ačiū. EPP vardu Derdekliun. And... Ačiū mane sukretė statistika, kurią paminėjote savo pristatėme, kokią e, vėžio naštą neša Europa. 10 procentų gyventojų, 25 procentai vėžio naštos ir vėliau iki 50 procentų gali išaukti šis skaičius. Taigi, galvojant iš tikrųjų apie tokius dalykus kaip gyvenimo būdo pakeitimas, taip pat tikrinimo, skriningo programos, tai yra labai svarbu, ką galima padaryti. Situacija labai neraminanti ir uh, Mm, tikrai e, abu kalbėtojai minėjo tai, kad yra skirtumai dideli tarp valstybių narių dėl mm, priežiūros, dėl įvairių, dėl, dėl galimybės gauti paslaugas, tai ką būtų galima padaryti. Nikolas Gonzalės Kasarės. Gracias, prezidente. Dėkui, pirmininkė. E, vėžio e, moksliniai tyrimai labai svarbus, misija susijusi su vėžiu labai labai svarbu ir turime žengti į priekį, bet kai ką norėčiau, kad paaiškintumėte geriau. E, sakėte, kad reikia individualiai taikyti gydimą ir reikia galvoti apie atsį atskirą žmogų, bet taip reikia daryti kiekvieno žmogaus atveju, nepriklausomai to, kokioje valstybėje e, narėje gyvena žmogus. Ir noriu paklausti, kaip mes užsitikrinsime duomenis. Pavyzdžiui, e, kai kurios mažos valstybės narės neturi pakankamai duomenų apie e, atvejus tam tikrus ir mes turime dalytis tais duomenimis. Ir dar noriu jūsų paklausti, kaip galima paskatinti tyrimus, pavyzdžiui, ir, ir, ir nustatymą vėžio reikėtų kalbėti apie e, biopsiją skystę, kuri labai yra geras dalykas. Mes turime siekti, kad visiems būtų tai prieinama. Dėkui, gero vakaro. Adam Jarubas, EPP vardu iš Lenkijos. Aspekt. Noriu pasiteirauti apie mokslo tyrimus DNR kodas gali būti labai svarbus, galbūt vėžio tyrimų klausimų, bet ne, ne pašto kodas turėtų būti svarbus ir aš manau, kad mūsų politinė patirtis rodo, kad informacinių technologijų sprendimai mm, gali su, leisti pasiekti didžiulės pažangos mokslo tyrimų srityje, bet taip pat užtikrinant ir prieinamumą prie paslaugų Poznanėje yra padaryta didžiulė pažanga vėžio nustatymo e, srityje, pavyzdžiui, dėl auglių nustatymo 3D technologijomis, kraujo tyrimų pagalba ir tikrai tai yra prieinami e, tyrimų metodai e, personalizuotos terapijos yra labai svarbios, taip pat pasiremiant ir ant, mm, antigenų receptoriais ir tai gali paveikti gydimo metodiką. Tai ką jūs pasakytumėte apie tokias rytis, ar tai gali būti taip pat įtraukta į tas, tas rytis, kurias finansuoja Horizonto programa? Jeśli nie będzie obrazu z kamery. Noriu priminti, kad jeigu nėra vaizdo, tai vertimas negali būti užtikrintas. Būtent šiuo atveju mes nematėme jūsų ir. Aš labai atsiprašau, bet matyti įvyko kokių prisijungimo problemų visai prieš mano pasisakymą. Pirmininkas dar kartą noriu priminti, kad būtinai turi būti įjungta jūsų kamera, kad galėtume matyti jūsų vaizdą. Margarita Delapisa, Ispanija. Buenas tardes. Sveiki, labas vakaras. E, moksliniai tyrimai vėžio sityje priklauso labai daug nuo to, kaip bus paskirstyti ištekliai. Jūs pristatėte bendrasis linijas, bet kaip nustatyti tie prioritetai, gal papasakotumėte? ir visi pasiūlyti projektai padengs visus svarbiausius dalykus. Aš noriu paklausyti taip pat, kaip yra atrinkti nariai į komitetą kovos su vėžiu. Noriu pasakyti, kad nėra ne vieno ispano e, toje mm, darbo mm, grupėje, bet mes, pavyzdžiui, esame netarptautiniu mastu vieni iš lyderių vėžio tyrimų srityje. Dėkoju. Žironį, Jutta Paulus. Ačiū. Žaliųjų vardu Jūta Paulos, prašom. Yes, thank you very much, Chair. Labai ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už tikrai puikius pristatymus, dėkoju prelegentams. Džiugu buvo išgirsti, kad nemažai kolegų akcentuoja prevencijos e, profilaktikos svarbą, nes iš tikrųjų prevencija kainuoja pigiau nei gydimas, ypač tas pasakyta apie vėžio gydimą. Ir mm, galvojant apie Europos aplinkos agentūrą, aš Mm, dažnai dirbdama tais klausimais susiduriu su ta problema, kad yra mūsų aplinkoje labai įvairių e, teršalų, kurie mm, iki 400 tūkstančių, pažiūrėjau, mirčių nu, nusineša e, oro tarša ir taip toliau. Tokie teršalai labai, aplinkoje veikia labai mūsų sveikatą neigiamai. Ir pavyzdžiui, ką jūs pasakytumėt apie teršalus, sakykime, ore, vandenyje ar maiste, kaip tai įtakoja vėžio atvejus, vėžio įspūdžio susidarimą. Taip pat yra nemažai tyrimų padaryta, pažiūrėjau, Prancūzijoje, mm, kad e, labai perdirbto maisto vartojimas taip pat gali skatinti vėžio susidarimą. E, galbūt, e, gal tai nėra dideli tokie mastai kol kas, bet gal jūs turite kokių daugiau žinių, gal yra daugiau atlikta tyrimų. Tamislav Sokol. This. Ačiū pirmininkė džiugu, kad vyksta šios diskusijos ir uh, ekspertai kalbėjo apie priegos uh, prie paslaugų uh, svarbą ir čia eitų kalba ne vien tik tai apie sveikatos paslaugų priežiūrą, bet taip pat ir priežiūrą, prieigą, bet taip pat ir apie prieigą prie įvairių programų, finansavimo, paramos. Ir mano klausimas būtų toks kaip būtų galima įtraukti daugiau mokslo tyrimų institucijų, tai įvairių struktūrų į horizonto finansuojamas programas, kad būtų galima išplėsti iš tikrųjų tas mokslo tyrimų apimtis, kad daugiau um, įstaigų, institutų mokslo tyrimų, ypač iš tų valstybių, iš kurių mažiau yra dalyvių, būtų irgi įtraukti, kad galėtų vykti tikrai kokybiški mokslo tyrimai. Gal būtų galima galvoti ir apie įvairius variantus, sakykime, ar vasaros universitetus ir panašiai. Kaip būtų galima spręsti tą problemą, kad kai kurios valstybės mažai yra įtrauktos? Grazie onorevole Presidente. Uh, vorrei fare soltanto una brevissima domanda. Voi sostereste fermentazioni chimiche internazionali da tutti i paesi? Ačiū pirmininkė. Ar jūs paremtume tokią mintį, kad būtų institutas, kur būtų kaupiama patirtis, ar tai būtų geras sprendimas, ar tai. Manau, kad mm, mažoms valstybėms būtų labai naudinga. Trys ketvirtadalį ES yra būtent nedidelės valstybės, tai tai būtų labai aktualu. Rovana Jerkovič, socialdemokratų vardu. Buvimai išras.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 Atsiprašom, Rovana, bet niekaip negalime, techninės problemos trukdo, nėra tinkamos jungties, prašysime ekspertų pagalbos. Dabar suteiksiu žodį mūsų ekspertams ir prašau visų laikytis skirto laiko po penkias minutės kiekvienam. Prašom, profesorius Ikardį. Thank you very much. I mean, thank you very for your Labai ačiū, labai ačiū už svarbius klausimus, pastebėjimus. E, daug buvo minčių išsakyta, nežinau, ar viską sugebėsiu į viską atsakyti, jeigu ką, e, likusius klausimus sakys profesorė Vaidirpas. E, buvo klausiama apie analizę, apie informaciją prevencijos rytyje. Mes galime užkirsti kelią 40 procentų vėžio pakeisdami gyvenimo būdą 20 procentų e, gali būti už atveju užkirsta e, kelio tikrinant, pavyzdžiui, e, gimdos kaklelio, žarnyno vėžio, krūties vėžio srityje. Taigi iš viso 60 procentų. Taip pat profesinė pavojai, su, su kuriais turi žmonės profesinėje srityje, e, užtikrinus prevenciją deramą, dar galima e, sumažinti maždaug 20 procentų uh, vėžio atveju, taigi iš viso 80 procentų, bet yra dalykų, kurie yra susiję su genais, aplinka ir dėl to e, mes matome, kad moksliniai tyrimai yra labai svarbus, kad galėtume dar labiau pasigilinti tas sritis. Dėl vakcinos mes žinome, kad 20 procentų vėžio atveju e, gali e, ne, neatsirasti taikant prevencinės priemonės. Ir Mes manome, kad galime padidinti didė, daugiau dar tą procentą, bet tam reikia pakankamai lėšų moksliniams tyrimams. Yra ES skirtumų visur, kalbant apie prevenciją, gydimą, panašu ir moderni technologija, tokia kaip imunoterapija, e, atsirado E, būtent siema mūsų imuninė sistema. Prieš dviejus metus už, už atradimus šioje srityje buvo suteikta Nobelio e, premija mokslininkams, bet šis būdas yra nepaprastai e, brangus. Reikia dirbti, kad visi pacientai, piliečiai, sergantys vėžių galėtų naudotis vis privalumais. Tai e, bus užtikrinta skaitme, perinant prie skaitmeninės ryties. Tada bus galima geriau keistis duomenimis, neatsižvelgiant į geografinę vietovę. Tada e, tokiu atveju turint daugiau informacijos bus galima personalizuotai taikyti gydimą kiekvienam piliečiui. E, Tai ypač aktualu mažesnėms, varginesnėms šalims, nes jos negali uh, pavyzdžiui, galvojant apie jų gyventojų skaičių, negali jos turėti prieigos prie didelių eksperimentų, mokslinio tyrimų, plataus masto. Dėl to labai svarbu yra galimybė naudotis mokslinio tyrimų rezultatais. Europos e, duomenų erdvė turi būti kuriama kaip galima greičiau ir reikia akcentuoti, kad pacientai yra savininkai e, tų duomenų, kad jiems jie priklauso. Uh, ir mes taip pat turime kūrybingai dirbti, kad e, įtraukti, kad trauktume įvairias tikslinės grupės, e, ypač tose šalyse, kurios atsilieka. Tai nepaprastai svarbu. Labai svarbu taip pat užtikrinti bendarbiavimą tarp privačių viešųjų subjektų, dirbti tai, e, daryti tai greičiau, ieškoti spartesnių veikimo būdų dėl prioritetų. Uh, misijų valdyba e, sieks apibrėžti prioritetus pagal biudžetą, kuris dabar yra numatytas. Ir e, mes suprantame, kad Europos parlamentas e, labai svarbu vaidmenį suvaidino padidinant lėšas asignavimus moksliniams tyrimams. Ir ne tik, aišku, moksliniams tyrimams, ne, ne tik tai tai svarbu, aš raginčiau parlamentą siekti patvirtinti prievolę moralinę visoms valstybėms narėms e, teisę į prevenciją numatoma e, teisė į prevenciją, kaip žinome, nėra užtikrinama kiekvienoje valstybėje narėje. Tai turėtų būti. Ir ačiū Jums uždėmesi. Labai ačiū. Dabar e, suteiksiu žodį daktarį Vaiderpas. Prašom. Labai ačiū Jums už tai, kad suteikėte man e, žodį. Labai daug e, klausimų. Žinau, kad laiko turiu nedaug, taigi apsiribuosiu dviem pastebėjimais. Pirmiausiai, kai kurie te, e, parlamento nariai klausė, kaip jie galėtų prisidėti prie vėžio misijos darbų paspartinimo, kad paspartėtų moksliniai tyrimai Europos Sąjungoje. Ir vienas iš dalykų yra bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuriuo siekiame apsaugoti e, Europos piliečių, pacientų taip pat privatumą. Bet e, tas reglamentas e, moksliniams tyrimams turėjo ir neigiamų pasiekmių, nes de facto užblokuoti mediciniai tyrimai ir negalima veiksmingai keistis duomenimis tyrimų ir tokiu būdu žengti į priekį. Aš norėčiau kreiptis į parlamento narius ir paprašyti e, apsvarstyti šį faktą, būtent, kad tas duomenų apsaugos reglamentas blokuoja mokslinius tyrimus vėžio srityje šiandieną. Uh Andrei Slabakov, man atrodo, iš e, Slovenijos klausė apie tai, ar nereikėtų tarptautinės agentūros, kuri koordinuotų e, mokslinius tyrimus e, vėžio srityje, ypač prevencijos srityje, tyrimų, tikrinimų srityje. De facto tokia agentūra jau yra. Tai yra tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. Visos Europos valstybės narės, visos pasaulio šalys e, dalyvauja jos darbė. Mes norime žengti į priekį su valstybėmis narėmis, dirb, dirbti kartu ir ne tik tai ES norime dirbti, bet ir visur. Ačiū. Labai ačiū. Baigiame pirmąją dalį apie iškyla problema vėlgi minima bendrų duomenų bazų kūrimo ir jeigu mes norime E, simti diagnostiką ir taip toliau, bendrų bazų kūrimas, e, kurias galėtų panaudoti gydytojai ir labai svarbu. Man atrodo taip pat, kad svarbu prisiminti apie transatlantinius klinikinius e, tyrimus. Tai yra labai svarbu mūsų siekiai, mūsų komiteto tikslas E, buvo užsakyti paremti tokio tipo mokslinius tyrimus. Prieš suteikdamas prie tolesnio etapo norėčiau paklausti, kaip rasti tokią sistemą, kuri dra, ra, skatintų valstybės narės didinti tyrimus vėžio srityje. Galbūt reik, galėtume skurti mechanizmą, kuris mums skatintų valstybės narės skirti iki 3 procentų jų BVP moksliniams tyrimams vėžio srityje. Na, o dabar antroji mūsų klausimų dalis. Turime problemą prisijungti su, susijungti su jumis. Taigi antrojo dalyje kurią mes pakvietėme ponę Keynes, kuri yra SIOP Europos e, organizacijos pirmininkė. Tai ir taip pat Freddy Bay, kuris yra tarptautinės uh, vėžio tyrimo agentūros skyriaus vadovas. Prašom jums dabar kiekvienam po 8 minutės. Mrs. Cairns, can you please, can you please press the speak button on... Pone Cairns, prašom vieną kartą spustelti mygtuką kalbu, kalbėti. Ar girdite man, mane? Norėčiau padėkoti pirmiausia komitetui už kvietimą kalbėti pediatrinės onkologijos vardu apie vaikų vėžį Europoje. Daug šių duomenų turbūt yra gerai žinomi joms, bet juos verta pakal, pakalbėti. Vaikų vėžys yra, išlieka vienas svarbiausių naštų Europoje. 305 tūkstančiai vaikų diagnozuojami kasmet, jiems diagnozuojamas vėžys Ir čia labai e, daug įvairesnės vėžio lygos. Kiekvienoje amžiaus grupėje skirtingos vėžio e, rūšis. Tai yra pirmoji mirties priežastis iki vienerių metų. 6000 vaikų kasmet miršta. Gera žinia yra tai, kad penki, pusę milijono vaikų išgyvena, bet kaip ir žinome, du trešdaliai tų vaikų suauga su ilgalaikėmis pasakmėmis po to gydimo, kurį mes jiems suteikėme. Tai gali keisti jų ir gyvenimą. Nevaisingumas, širdies problemos, socialiniai, ekonominiai trūkumai ir taip toliau. Taigi norėčiau rezumuoti e, vaikų vėžio problemas į tris grupės. Pirmiausia, fundamentalūs tyrimai, kad suprastume vėžio priežastis. Taip pat reikia kalbėti apie neligybę, kai kalbame apie prieigą prie gydymo ir naujovių. Ir e, po to išgyvenusiems kylančios problemos. Taigi norėčiau pakalbėti apie šias tris temas. Fundamentalūs tyrimai. Vienas didžiausių iššūkių, kalbant apie vaikų vėžį, tai yra, kad mes nesprantame iš tikrųjų priežasčių netu, nežinome, kokie veiksniai, kurias galima būtų keisti, ką būtų galima keisti, kad e, sumažėtų vėžio rizika. 10 procentų vėžio ligonių turi tam tikrą genetinį polinkį, tačiau 90 procentų atveju nieko nežinome. Ir tėvai klausia, kodėl taip yra, kai jų vaikai susarga vėžiu. Turime daugiau dėmesio skirti dviems rytims. Geriau suprasti tą polinkį, nes kai kuriais atvejais yra tam tikras polinkis, galbūt kurio mes dar nenustatėme. Taip pat reikia panaudoti visus duomenys, kuriuos turime. Bet kuri ligoninė ar šalis neturi pakankamai vaikų sargančių vėžių, kad galėtų skopti daug duomenų. Mums reikia kaupti didelius, didelių duomenų masyvus ir daryti, atlikti įvairiausius E, tyrimus, kad turėtume didelius duomenų kiekius, kuriuos galėtume analizuoti. Ir po to panaudotume dirbtinio intelekto algoritmų, kurie padėtų e, diagnozuoti ir skirti, gydyti geriau. Taigi reikia visapusiškos tyrimų programos, kuris, kur apjungti visus duomenys, kad geriau suprastume vėžio priežastis. Toliau, Didelė problema yra nelikybė. Jeigu pradėsime pirmiausia nuo prieigos prie sveikatos priežiūros, žinome, kad jeigu iš vakarų į rytus judėsime Europoje, yra 20 procentų skirtumas išgyvenimo. Ar kodėl taip yra? Tai trūksta dėl standartinio gydymo protokolų sudarinimo, skirtinga galimybė specialistų paslaugomis pasinaudoti, pavyzdžiui, radioterapija ar, ar chirurgija. Ir Mes atlikę apklausą nustatėme, kad mažiau negu pusė esmin, esminių medikamentų yra visada prieinama 90 procentų šalių. Ir paskutinis dalykas dar yra skirtingos galimybės dalyvauti klinikiuose tyrimuose Europoje. Mes taip pat dirbame kartu su JAK e, agentūra ir iš to darbo mes pateikėme 10 rekomendacijų, kalbant apie vaikų e, vėžį, e, siekiant užtikrinti e, geresnės paslaugas ir mokslinis tyrimus. Pavyzdžiui, radioterapijos srityje mes įvertinome 250 radioterapijos centrų Europoje ir nustatėme, kokie skirtumai ir paslaugas yra tarp jų ir paskelbėme rekomendacijas Viena sistema, kurią ar infrastruktūra, kurią galima taikyti, tai yra Europos referencinis tinklas vaikų vėžiui. Jis leidžia keistis e, žiniomis, kurios kaupta geriausiose centruose. Taigi tam, kad žinios įdėtų per sienas, o ne apie centai. Bet e, kai būtina ir pacientai galėtų judėti kirsdami sienas, bet taip pat reikia užtikrinti, kad būtų numatyti standartiniai gydymo protokolai ir klinikiniai tyrimai, standartiniai prieinami visose šalise, panaudojant esamą infrastruktūrą visame tinkle. Tai e, panaudojant tą klinikinę infrastruktūrą galėtume pagerinti gydymo standartus visoje Europoje. Antra neligybės dalis yra, yra neligybė gaunant naujovišką gydimą. Ir 10 procentų vaikų negali gauti eksperimentinių medicininių tyrimų. Skirtumas tarp saugusiųjų ir vaikų yra tai, kad e, tik devyni nauji vaistai per paskutiniosius e, dešimt metų vaikams e, na, pagaminta palyginti su daugiau kaip 150 čia suaugusiesiems. Ir taip pat trys ketvirčiai vaistų, kurie gavo leidimą platinimui, neturi informacijos apie jų panaudojimą vaikų atveju. Nėra duomenų, kaip panaudoti juos su vaikais. Bet dabar turime dvi galimybės ir peržiūros iniciatyvas, kad e, galima būtų pakeitus teisės aktus e, daugiau skirti tyrimų vaikų e, vaistų kūrimui. Na ir paskutinis dalykas - išgyvenimo klausimas ir problemos. Turime užtikrinti, kad visi vaikai, kai jie suauga, galėtų gauti stebėjimo gairias susijęs su jų lyga kalbant apie ilgalaikės šaltinės pasakmes ir taip toliau. Jau esame sukūrę sistemą, tokį e, vaiko vėžio išgyvenimo pasas, kuris gali būti gyvenamas visoje Europoje. Tuomet mes turėtume skaitmėje sistemą, kaip sekti vaikų e, gyvenimą, kai jie suauga ir rinkti duomenis, kurie suteiktų galimybės ilgalaik, vykdyti ilgalaikius e, mokslinius tyrimus Pirmininkas prašo jau užbaigti prelegentės pasisakymą. Turint Horizontas Europą programą ir kovos su vėžių planą, turint galime spręsti šias tris problemas ir mes džiaugiamės šią galimybę. Ir per paskutiniai žodžiai norėčiau pasakyti, kad E, vaikų onkologinė bendruomenė kartu su tėvais, tėvų organizacijomis ir išgyvenusių organizacijomis yra pasirengę su Europ, dirbti su Europos komisija ir e, parlamentu, kad pasiektume mano išvardytų tikslų. Labai ačiū. Bardzo dziękuję pani profesor, e, bardzo dziękujemy za dobre wystąpienie. Ono... Ačiū profesoriai, dėkoju už tikrai uh, išsamų paaiškinimą apie tai, kad turime tikrai šio laikišką bendruomenę Europos Sąjungoje, jautriai reaguojančią į naujas technologijas, naujus metodus, tai, kas yra prieinama gydymos rytie. Tai turi būti mūsų uždaviniai, mūsų siekiai. Uh, Mm, labai svarbu yra išsiaiškinti, dėl ko yra tas skirtinga prieiga. Dabar, panas Ibrei, da, prašau, suteikiu Jums žodį. Thank you, Chair. Uh, so hopefully... Ačiū pirmininkė. Uh, Profesorės Kens pranešimas buvo išties labai išsamus ir geras. Aš kalbėsiu labiau apie ankstyvo tyrimo, tikrinimo programas valstybėse narėse, kai būtų galima pagerinti standartus kaip mes galėtumėm pagerinti uh, vėžio kontrolės veiksmus Europos Sąjungoje, dėl pačios agentūros aš ką norėčiau pasakyti, aišku, ir, ir pakalbėsiu ir apie Europos Sąjungą, ką būtų galima padaryti padrastant valstybės narės, iš tikrųjų įmantis drąsesnių, tikrai būtinų veiksmų vėžio kontrolės rytyje, taip pat galvojant bendrai apie visuomenės veikatos programas, gyveninant tinkamą politiką, ko būtų galima pasiekti. Taigi, štai agentūra yra atliekami tyrimai, laikantis PSO standartų. Mes esame PSO specializuota tarptautinė agentūra dėl a, dirbanti vėžio mokslo tyrimų srityje. Mes turime e, registrą veikianti visame pasaulyje, renkama informacija pagal įvairius rodiklius, e, kad būtų galima iš tikrųjų planuoti įvairius veiksmus vėžio kontrolės rytyje. Ir čia su NCD dirbame, e, su pasaulinė vėžio observatorija stebėjimo centru daug yra atliekama e, su SPRN ir C, e, styring, e, valdoma, valdymo komitetas, iniciatyvinis komitetas taip dirba labai daug ir Yra renkami duomenys, 60 metais buvo taip pat ir prognozės rengiamos dėl COVID-19 poveikio, dėl, e, irgi dėl, kaip tai takos vėžio e, kontrolės situaciją kokie būtų galbūt tokie aspektai, kaip būtų galima pagerinti e, pažangos stebėjimą ES, reikėjo išanalizuoti, kur bus reikalingi daugiau išteklių, ką būtų galima padaryti geriau, tai yra analizės, ankstyva perspėjimo sistema būtų labai svarbi ir valstybėms narėms būtų galima iš tikrųjų suteikti daugiau pajėgumų, užtikrinti geresnę prevenciją, geriau vykdyti visuomenės sveikatos programas, tai būtų labai naudinga visiems štai skaidrės. Uh, Mm, profesorius Rikardė apie tai irgi kalbėjo, atėjo 3 milijonai vėžio atveju, mes prognozuojame, kad iki 2035 metų greičiausiai iki 3,5 milijonų tas skaičius išauks ir lygų, mirčių nuo vėžio skaičius šiai 2020 metais buvo 1,3 milijono, mes skaič, prognozuojame, kad iki 35 metų tas skaičius išauks iki 1,6 milijono. Uh, štai čia yra mirštamumo lygis įvairiose valstybėse, čia bendrai matome visą ES, palyginant tarp, e, palyginimas buvo tarp vyrų moterų, nežinau, ar spėjote įžiūrėti, e, tai aišku, daug ką nulėmė demografija demografiniai įvairius aspektai. Mes manome, kai kuriuose valstybėse mažėja tie tos kreivės. Uh, E, pavyzdžiui, krūties e, storosios žarnos vėžio atveju yra didelis prevencinis darbas atliekamas. Mes čia skaičiuojame tarp 2015-2035 metų, kokia būtų situacija, jeigu iš tikrųjų tos mažėjimo tendencijos tęstusi, tai tikrai apie 150 tūkstančių mirčių būtų išvengta. Tai yra 2 3 milijonai atvejų bendrai skaičiuojant, e, kumuliatyvinės poveikis toks būtų, tai tikrai 3-4 milijonai mirčių, kurių būtų išvengta. Toliau kita skaidrė. Čia tik vienas pavyzdys. Kairėje matote vėžio skriningą ES, įvairias prevencijų tikrinimo programas, įvairios organizacijos e, dirba tais klausimais ir Tikrai labai skirtinga yra situacija skirtingose valstybėse narėse. Mm, kai kur yra programos, kurios neparemtos e, visuomenės e, bendra situacija. Latvijoje, Lietuvoje yra pradedamos tokios profilaktinės programos. Uh, E, tos valstybės, jeigu galės sėkmingai įdėkti tokias programas, tai iš tikrųjų matysime, kad masiškai šauks uh, e, skaičius mirčių, kurioms bus užkirstas kelias. Tai yra tikrai didžiuliai pasiekimai, tai yra labai svarbu, kad būtų tokia informacija, tai yra ankstyvojo perspėjimo labai svarbi programa, tai yra galimybė su, padrasinti valstybės narės tikrai labai rimtai tuo užsiimti, nes jeigu tokios programos programos, vadinamosios non-population-based programos dėgiamos, tai tikrai yra pasiekiami labai geri rezultatai. Kita skaidrė, čia mes matome mm, vėžio prevencija. Mes žinome, kad apie 40 procentų vėžio atveju galima užkirsti kelią. Mm, taip pat, aišku, kita dalis, jau kalbame apie gydimą e, yra tikrai tam tikras nuoseklumas pastebimas, galima taikyti įvairias profilaktinės e, e, programas, tai, nes daug kas yra tikrai įtakojama, kad daug ką galima pakeisti, tai yra rūkimas, viršsvoris, e, mytyba, alkoholis, radiacinės poveikis, visą tai galima keisti ir profilaktinis poveikis labai svarbus. Štai matome, sakykime, tabako sukeliami vėžiai, kad visa našta dėl vėžio, kuri yra dėl rūkimo. Mes žinome, kad jis turi didelį poveikį, taip net ir vėžį vėžio, net, net ir krūties vėžiui, matome štai, e, iš tikrųjų daug kas yra padaryta, uždraustas rūkimas viešose vietose ir matome labai pagerėjusią situaciją, iš tikrųjų, mm, aišku, yra daug įvairių rizikos veiksnių e, plaučių vėžys vis tik tai yra vienas iš pagrindinių vėžių, apie, mm, apie trešdalis visų vėžių vyrų atveju yra Europoje būtent e, tokio tipo vėžys ir mes matome e, rūkimo lygis, dėl tabako kontrolės priimta pagrindų konvencija paminėtina akcizo didinimas, kainų didinimas tabako produktams, taip pat pakuočių keitimas. Iš tikrųjų matome, kaip, yra, tai, kaip tai įtakojo situaciją, kaip pakeitė rūkimo įpročius tarp vyrų ir moterų, matome kairėje ir dešinėje. Ir štai plaučių vėžio atvejai, kaip, matome, kaip sumažėjo jų, kaip yra sumažinta būtent plaučių plaučių vėžio našta valstybėse narėse būtent pasiekta tai tabako kontrolės priemonių pagalba ir tai yra labai svarbu. Na ir aš jau artėjau prie pasisakymo pabaigos ir štai yra ekonominė kaina paskaičiuota, tikrai labai svarbus aspektas. Daug žmonių miršta per anksti ES. Mes, aišku, tokiu būdu galime ir, paskaičiuoti ir ekonominę visą kainą, kadangi prarastas darbingas gyvenimas tad, e, ir BVP procentas galbūt atrodytų nedidelis, tai tik tai 0,58 procento, bet iš tikrųjų tai yra 75 milijonai milijardai dolerių, tai absoliučiai išaiška, tai yra dideli skaičiai, kuriuos, tai yra ta kaina, kurią kainuoja, kurią e, nusinešti vėžio gyvenimai. Mm, dėl Čia galbūt sudėtinga kita ta skaidrė, čia yra um, vėžio stebėsenos visa sistema, uh, Vyriose valstybėse narėse, kaip, kokios yra profilaktinės programos vykdomos, kokios priemonės yra, aišku, labai svarbus dalykas, tai yra registravimo sistemos įvairios, kurios leidžia mums e, jomis pasiremti ir išplėsti bendrą stebėseno sistemą, apimti visą populaciją. Kitas skaidrė štai. Mušim. Pirmininkas prašo kalbėtojo baigti. Taip, čia trupu, tokios galbūt e, rodikliai tokie, kuriais būtų galima vadovautis, formuojant ES politiką, stebėseno centras, vėžio observatorija, čia būtų tikrai labai svarbi, manau, ji galėtų prisidėti savo informaciją, kaip ir mūsų agentūra galėtų prisidėti savo informaciją, formuojant ateities politiką ES. Labai ačiū Jums dabar pradėsime diskusiją su koordinatoriais Cindy Fransen. Pirmoji, prašau. Minutė jums. Labai ačiū. Ačiū už jūsų įdomias mintis. Pirmasis mano klausimas. E, Paugliai, jauni suaugę žmonės E, žinome, kad dėl savo amžiaus e, dažnai nėra specialaus gydimo pritaikyto tam amžiui ir netiek daug klinikinių tyrimų. Noriu paklausti, ar yra kažkokių naujų dalykų šioje srityje. Ir e, taip pat prieiga prie geresnių tyrimų apskritai visiems žmonėms, kaip mes galime spręsti šią problemą problemą, ar reikia e, atsisakyti amžiaus ribų klinikiniuose bandymuose. Antras klausimas, ponui Brei. Aš suprantu, kad e, COVID-19 krizė apsunkino duomenų rinkimą ir mes dabar turime identifikuoti, e, kokių duomenų neturime ir žinome, kad labai vėluojama su duomenų pateikimu. Ar matote jau dabar, kad pandemija atsiliepia neigiamai vėžio statistikos duomenų rinkimui ir ką galime daryti? Ačiū dabar Alessandra Moretti, socialistų atstovė. Dėkoju. Dėkui, pirmininkė. Ačiū pranešėjams už darbą, už labai aiškius pasisakymus. Dabar mes matome labai aišku vaizdą, žinome, ką reikia daryti per ateinančius mėnesius ir į ką reikia atkreipti didžiausią dėmesį. Mes e, tikriausiai visi sutikamės tuo, kad moksliniai tyrimai yra nepaprastai svarbus visose srityse, bet ypač sveikatos srityje ir kovant su vėžiu. Vė Vienas iš svarbiausių e, dalykų yra atradimų mokslininkų e, pritaikymas klinikoje. Ir e, tokiu būdu mes galėtume galbūt sumažinti vėžio atveju mirčių nuo vėžio skaičių. Ir noriu paklausti, koks jūsų prioritetas perkeliant mokslinio tyrimų rezultatus ir ką mes galėtume padaryti kaip sprendimų prieimiai, kad uh, E, mokslinio tyrimų rezultatai greičiau būtų gyvendinami Europoje. Kaip mes galime sukurti deramą kontekstą perkelimui atradimų į klinikas. Dėkoju. Dabar Žalmilan. Dėkui, pirmininkė. Labai ačiū ponios ponai, 2016 metais pabaigoje aš pasirašiau po rezoliuciją, kuri prašė peržiūrėti e, e, pediatrinių vaikams e, skirtų vaistų direktyvą, kad būtų įperžiūrima. Ir žinome, kad mokslinių tyrimų nėra labai daug. Buvo įgyvendinamas specialus planas, E, žinome, kad labai nedaug yra pediatrinių e, vaistų, taip pat varšiausiai e, vaikai dažnai gydomi suaugusiems skirtais vaistais, tik tai mažesnėmis dozėmis. Ir reikia, kad atsirastų daugiau vaistų skirtų vaikams už prieinamą kainą. 2006 metų reglamentas, nežiūrint mūsų pastangų, nebuvo pakeistas. Pone Kerns, ar jūs negalvojate, kad e, atitinkami tekstai ES galėtų palengvinti kovą su vaikų vėžiu? Dėkui Jums už atsakymą iš anksto. Dėkui dabar Mišel e, Rivasi, žaliųjų vardu, prancūzijos atstovė. Mišel, jesteś z nami? E, Mišel, ar jūs su mumis esate? Ar girdite? Mamy kłopot z połączeniem. Zmieni... Kilo problemų, dabar suteiksiu žodį e, Joanai Kopčinskai, kadangi kilo problemų su ponios Rivaziryšiu. Dėkui, pirmininkė. Pone Rivazi, dėkui už šiuos pasisakymus. Aš norėčiau pateikti Jums klausimų apie vaikų vėžį. Aš mačiau tekstą Jūsų ir sakėte, kad 13-20 procentų pastaraisiais 20 e, metų išaugo vaikų vėžio skaičius. Jūs sakėte, kad 10 procentų uh, yra susiję tuo atveju su genetinėmis priežastimis, o 90 procentų su kitomis priežastimis. Ar yra pakankamai tyrimų, kurie e, parodytų, kodėl taip auga e, šis skaičius, nes e, yra daug, pavyzdžiui, išorinių veiksnių kaip tabakas, alkoholio vartojimas, bet tai susijęs su suaugusių vėžiais. Vaikams tai neaktualu, bet maistas, cheminės medžiagos, aplinkos poveikis. E, e, Ar, ar pavyzdžiui, vaisių veikiantys tam tikri veiksniai paskui neatsiliepia vaikams ir nesukelia vėžio. Ir manau, kad reikėtų tikrai e, daugiau tyrimų prevencijos vaikų vėžio prevencijos srityje. Labai ačiū. Aš dabar norėčiau paprašyti dar e, pasisakyti ponios Kopčinskos ir atsiprašome, kadangi ji, ji pradėjo kalbėti ir tarsi iš jos buvo atimta ta galimybė. Prašom. Ar e, galime susisiekti su ponia Kopčinska? Atrodo, kad ryšio nėra. Katerina Konečna. O paskui bandysime vėl susisiekti su ponia Kopčinska. E, turėtumėte pasukti savo kamerą, nes dabar viskas gerai. Dabar viskas gerai. E, viskas. Aš matau, kad tu automobilyje važiuoji. Aš tikiuosi, kad e, viskas bus gerai. Trumpas klausimas. Deja, ryšys nutru labai trukinėje. Klausim apie prevenciją. Labai atsiprašau, bet beveik neįmanoma suprasti klausimą apie duomenis, duomenų svarbumą. Ir kaip sustiprinti aplinkos poveikio tyrimus. Ar reikėtų E, galvoti, kad reikia renkti daug programų skatinančių sveikatingumą ir e, ją siekti su vėžio tyrimais. E, dėkoju, ponė Kopčinskai. Atsiprašau dabar, ponė Kopčinska. Dėkoju aš jau vėl prie jūsų prisijungiau, personalizuota medicina tai yra pats veiksmingiausias dalykas gydimo ir jis nekenkia paciento organizmui, taip pat ir visuomeniai net neša žalos. Mums reikia pažangos, kuri leis mums pereiti prie personalizuotos medicinos gydant vėžį. Visų pirma, jeigu mes norime greičiau suvokti sudėtingumą vėžio, e, suvokti aplinkos vaidmenį, genezės vėžio procesus. E, reikėtų e, ieškoti personalizuoto veiksmingo gydimo pacientams, pacientų grupėms, atžvelgiant tuos dalykus. Taip pat kitas dalykas - vaikai, jauni pacientai, e, kurie gali susirgti vėžių, reikėtų taip pat jiems e, personalizuotą gydimą taikyti ir tikrinimą, patikrą personalizuotą. Ar yra programų, kurios užsiimtų tokiu personalizuotu požiūriu? E, į žmonės sergančius vėžiu, ypač galvant apie vaikus, kurie gali turėti polinkį vėžiui. Ir, ir kaip galime užtikrinti didesnę dinamiką plėtojant standartus ES šioje srityje, galvojant apie vaikų pirmiausiai vėžį. E, Veronik Trije, Lenoir. Dėbai ačiū, pirmininkė. Ačiū E, Pamelai ir Fredžiui už jų pasisakymus. E, per šią klausimo dalį e, kalbam apie tai, kaip galima sustiprinti gydimo standartus Europos Sąjungoje. Mano klausimas galbūt ir labiau susijęs su tuo aspektu būtų. Nelabai plačiai buvo jis aptartas. Taip pat e, pastebėta, kad ES valstybėse narėse ne vienodai e, galimybės turi, neturi vienodų galimybių pacientai, žmonės sergantys vėžiu ir tai turėtų būti mūsų prioritetas, e, pavyzdžiui, dėl prevencijos ir taip pat reikia skirtumus naikinti, gydant, prižiūrint vėžio pacientus. Tai yra labai svarbu. Mes turėtume skatinti kiekvieną valstybę narę, parengti nacionalinės kovos su vėžiu strategijas ir e, siekti užtikrinti kokybę ligoninėse, kurios gydo pacientus e, sergančius vėžiu. Taip pat reikia plėtoti kompetencijas, kurios užsimtų pacientų kiekviename etape gydymo. Taip pat reikia e, priemonių, kurios leistų šviesti pacientus ir galimybės geresnės dalyvauti e, klinikiniuose bandymuose. Ir reikia taip pat valstybės tenėse e, mėsiškumo centrų vėžio gydimo ir galima galbūt sukurti tinklą tokių centrų, kad būtų už, galima užtikrinti vienodomis sąlygomis e, prieigą prie gydimo. Ir e, noriu e, paklausti Pamelos apie priemonės naikinant neligybę, pavyzdžiui, gydymo srityje ar vaikų pirma, pirmiausia vėžio gydymo srityje. Ar e, jūs e, turite galimybę dalyvauti Europos vėžio gynimo e, instituto darbuose ir užsimti vaikų vėžio klausimais. Thank you, Chair, and thank you to the speaker. Ačiū pirmininkė, ačiū prelegentams, turiu klausimą Pamelai Kerns pediatrinis, e, tai yra vaikų vėžys yra tikrai prioritetas ES, nes yra tik tai ir nedaug vaikų, kurie susirga vėžiu, bet jeigu susirga, tai yra tragedija šeimai. O negali vykdyti tyrimų ir gydimo be Europinio bendradarbiavimo. Todėl mums reikia dirbti kartu su jūs kolegomis, ponia Egart iš Vokietijos. Mes norime, kad tai būtų tikras prioritetas. Jūs minėjote farmakologinę strategiją ir pediatrijos e, reglamentą. Tie keli reglamentai veikia sėkmingai kai kuriuose srityse, bet jie neveikia sėkmingai vaikų vėžio atveju. Ir čia mums reikia e, patarimo, ką reikia daryti, ar keisti juos ar juos kitaip interpretuoti, ką reikia daryti, kad padėtume vaikams e, sargantiems vėžių. Toliau Eva Kopač, APP. E Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad kalbame apie geriausius priežiūros standartus. Reikia sakyti, kad tai yra problema objektyviai tai vertinant. Tai yra, yra rimta problemi, problema, problema, kad galėtume valdyti, šios, valdyti šią sistemą. Sunku sukurti rodiklius, kurie mums leistų įvertinti priežos sistemos efektą ir viešosios sistemos poveikį tikrai mokslininkai mums sako, kad reikia sukurti tos rodiklius, kurie būtų saugus pacientams. Ir mm, tikslas būtų sukurti medicinius rodiklius, kurie būtų objektyvus. Mano klausimas toks, ar jūs matote galimybę sukurti objektyvius kriterijus, apibriežti e, sveikatos sistemą Europoje, kuri leistų tinkamai įvertinti situaciją. Ar galima skurti pacientų centrą, kur pacientai galėtų sužinoti, kur jiems gydytis ir kokio lygmens priežroje gaus. Ačiū toliau, Tomislav Sokol. Viena minutė. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas e, profesoriai Kenas dėl neligybės Tai yra viena ir, aišku, vaikų vėžio problema yra viena svarbiausių. Klausimas yra tai, kaip, e, padai, ką galima padaryti kovant su neligybė, ar galime pagerinti tarp valstybinio sveikatos priežiūros sistemos direktyvos veikimą, ar galime kažką pakeisti, kad galima būtų gauti geresnės kokybės prie paslaugas. Taip pat antras klausimas e, turime sanglaudos politiką, kad sukurtume puikius centrus, mokslinių tyrimų centrus vėžio srityje, ar galim pagaunaudoti ir sanglaudos programas. Ačiū. Ačiū. Toliau Pietro Fioki. Vieną minutę. Norėčiau pakalbėti apie dvi konkrečias problemas. Vienas, norėčiau atkreipti dėmesį. Atsiprašome, bet kalbančio ryšio kokybė labai prasta. sure that EMA framework encourages more innovation and that to reach patients across Europe.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 Taip pat būtų galima skatinti e, veiklą šios rytėje. Ačiū. Toliau Luiza Redžimenti. Vieną minutę. Grazie, signor Presidente. E- Ačiū, ponia pirmininkė. Deja, kaip mes visi žinome, negalime švesti vėžio problemas e, atsitolinant ar naudojant kaukės, reikia prevencijos ir tyrimų. E, valstybės narės e, kuria naujoviškus, labai gerus metodus ir jiems reikia paramos. Pavyzdžiui, reikia skatinti personalizuotą gydimą, personalizuotą onkologiją. Ir tie pranašumai, tie nauda, su, reikia, jūs reikia dalyti su tarptautinė mokslinė bendruomenė, kaip geriausiai galime saugiai e, privatumo apsaugos prasme galime keistis tais duomenimis tarp klinikų, kad gali turėtume bendrą strategiją kovoti su šiomis lygomis. Ačiū. Toliau žaliųjų vardu Bronis Ropė. Labas vakaras, ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pakalbėti apie vėžio neligybę. Pagal mano turimus duomenis dėl mažos rinkos ir silpnos perkamosios galios mano šalis Lietuva ir bei kitos rytų Europos valstybės onkologinių lygų gydimui bei prevencijai būtiniausius vaistus ir priemonės perka vos ne iki dešims kartų brangiau negu kitos šalys, ypatingai iš tų šalių, kurioje vyksta jų gamyba. To pasiekoja, rytų Europos šalis turi ženkliai mažesnės galimybės savo piliečiams suteikti vakarų standartus atitinkančius e, gydimo ir prevencinės priemonės. Ir norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate šią rytų vakarų asimetriją onkologinių ligų standartų srityje ir antras dalykas ar yra atlikti kažkokie nors tyrimai ir kokios būtų efektyviausios priemonės būdai spręsti šioms neligybės problemoms. Ačiū. Dziękuję Bronis. Antoni Komin Oliveras. Przepraszam, nie ma go z nami. Antoni Kominas Oliveras nėra. Derdeklun. EPP. Yeah. Hello. Taip, sveiki. Ačiū. Norėčiau sutelkti mm, dėmesį į e, vaikų vėžio klausimą, daktarės Kerns pasisakymą, jūs kalbėjote apie klinikinius tyrimus, uh, kalbant apie tai, kad vaikai iš mažesnių valstybių, kur mažiau gyventojų, neturi tokių gerų galimybių dalyvauti klinikiniuose tyrimuose. Iš tikrųjų, ar reikėtų kažkokias priemonės čia pritaikyti, kaip tai išlyginti tą situaciją ir, pavyzdžiui, dėl sveikatos priežiūros per valstybių sieną direktyvą, kaip jau minėjo kolegos, Gal tą būtų galima pasitelkti, gal kokiu kitų teisės aktų, kad būtų galima užtikrinti lygesnę prieigą prie tokių paslaugų. Ir er, Margarita dėl. Margarita Delapisa Karijona KR vardu, prašom. Buenas tardes. El cáncer es siempre doloroso, pero cuando afecta. Labai diena. Vėžys visuomet labai skausminga diagnozė, dar skausmingesnė, jeigu eina kalba apie vaiką. Ir iš tikrųjų sudėtinga yra situacija dėl onkologinių susirgymų pediatrijos rytyje, nepakanka informacijos ir tyrimų ir todėl reikia galvoti apie, pavyzdžiui, farmacijos pramonės čia vaidinamą vaidmenį. Bet to, aišku, ne, reikia nepamiršti ir mūsų institucijų vaidmens, kad būtų galima užtikrinti etiškumo principo laikymas į, ir, ir farmacinių kompanijų atžvilgių taip pat. Minutį, bardzo prošę, SND Ispanija. Ačiū. Dabar Nikolas Vesarės iš Ispanijos socialdemokratų vardu. También para conseguir datos problema dėl vaikų onkologinių susirgymų yra itin opi. Ir aš manau, kad būtina stiprinti strategijos, kurias leistų geriau apjungti ir dalintis duomenimis, kad būtų galima daugiau e, mokslo tyrimų sutelkti į šią sritį. Tai jie buvo nutrūkęs ryšys. Taip, galime vėl jūs girdėti, sako pirmininkas, prašom tęsti pasisakymą. Problema dėl kancerijų. Taigi, problema dėl onkologinių susirgymų pediatrijos rytyje yra iš ties didelė ir Ypač e, epidemiologinių duomenų trūksta ir, ir bendra situacija yra pakankamai sudėtinga, ir, o ypač mažoms valstybėms mums reikia tokių platformų, tokių sistemų, kurios leistų valstybėms narėms dirbti kartu, dalintis duomenimis, apjungti tos duomenis, e, kad ir, ir, ir geriau būtų prieinami ir tyrimas, ir farmacijos kompanijoms. Iš tikrųjų reikalinga čia didelė parama. Uh, kad būtų tinkami vaistai, tinkamos e, farmacinės priemonės paruoštos. Yra problemų dėl ryšio, bet gal aš jau ir sustosiu. Kernis, zaprašom, duot povį. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį mūsų prelegentams. Visų pirma, profesorė Kerns, prašom, neilgiau kaip penkioms minutėms. Pamela Kerns. Pamela Kerns, prašom, žodis jums. Hello, thank you. Um, that was... Ačiū, labai daug klausimų užduota dėl vaikų onkologinių susirgymų. Aš pabandysiu jos sugrupuoti tos klausimus. Visų pirma, mm, sveikatos priežos infrastruktūra ir klinikinių tyrimų infrastruktūra tai yra iš ties svarbus klausimai. Uh, Petsken yra sukūręs tikrai labai svarbų tinklą kompetencijos centrų, paramos centrų, e, akreditacijos centra, e, sistema visa yra čia paminėtina. Yra įvairių sistemų čia, kurie, kurios būtų aktia, aktualios vaikų onkologinių susirgymų srityje. Iš tikrųjų, m, mm, daug yra skirtumų palyginti su e, suaugusių viešiniais susirgymais ir sistema tikrai nėra pritaikyta vaikų poreikiams. Reikėtų galvoti apie tinkamą akreditavimo procesą ir pasiremti tuo, tą visą bazę, kurią jau turime. Galvojant apie sveikatos priežios standartų gerinimą Europoje, taip pat ir klausimas dėl klinikinių klinikinių tyrimų, reikėtų galvoti apie tai, ką kiekviena valstybė narė galėtų padaryti dėl akademinių tyrimų, dėl visų radioterapijų, dėl vaistų kūrimo, nes kuomet veiks visa sistema, visa bazė, bus galima surinkti duomenis ir atlikti mokslo tyrimus, pasiremiant agreguotais duomenimis. Aišku, reikia nepamiršti ir eksperimentinių duomenų tyrimų. Ty Ir čia, kas yra labai svarbu ir farmacijos pramoniai, dėl pediatrinių e, reguliavimo normų. Taip, iš tikrųjų reikia svarstyti tai, nes pavyzdžiui, eina, kalbant apie suaugusių viešnių susirgymus ir jų gydimo įvairias metodikas, e, atitinkamai kaip tai pritaikyti vaikų onkologinių susirgymų gydimui, ta rinka, sakykime, yra labai nedidelė ir kuomet yra yra e, e, licencijuojami vaistai, jie turi būti įperkami visoje ES, tuo turi būti pasirūpinta. Ir, e, sakykime, dėl duomenų surinkimo iki klinikinių, po to jie turi jau būti perkelti kliniką, būtent galvojant apie tuos iki klinikinius mokslininkus, kaip apjungti juos su akademikais, su tais, kurie užsima klinikiniais tyrimais, su laboratorijomis, bendra sistema sistemą, kad būtų taip pat užtikrinta viešojo ir valsty... privataus sektoriaus bendradarbiavimas. Mes čia turime užtikrinti, kad vyktų tas bendradarbiavimas, kad būtų atviri tie keliai. Uh, Dabar sugrįšiu vėl prie infrastruktūros, kad būtų galima pagerinti, um, kad būtų tiksliau būtų kovojama su vaikų onkologiniais susirgymais, kaip bus skryningo, aišku, programos yra labai svarbios, kad, kiek, uh, kad iš tikrųjų, jeigu vaikui diagnozuojamas vėžys arba yra. Mm, sugrįžęs, sakykime, viešnis susirgymas vėl a, atsinaujinęs, mes turime tiksliai, de, pat, tiksliai derinti gydimą ir dabar kol kas dėje neturime pakankamai tų duomenų, neturime pakankamai sistemų, kurios leistų mums būtent pritaikyti labai tiksliai vaikams, vaikų situacijai e, gydimą. Yra iš tikrųjų vaikai, paaugliai, ta užmiršta tokia populiacija, jie, e, e, ypač paaugliai, jie jau nebe vaikai, bet dar nepatenka ir suaugusių sritį, pavyzdžiui, sakykime, leukemija, sarkoma, žiūrima, ar, ar gydimas yra tinkamas į tą vadinamą amžiaus agnostiką, sakykime, turi būti atsižvelgta į amžių, bet lygiai taip pat ir, ir klinikinio mm, e, gydimo skirimo visa infrastruktūra, ar, ar, ar tinkama, kas yra tinkama. Uh, Aišku, kad e, paaugliai netinkami geriatrijos palatose ir, ir kur, kur juos priskirti ir akivaizdu, kad tai yra užmiršta populiacijos dalis. Toliau dėl e, polinkio vėžiui, genetinių, e, sakykime, nule, genetiškai nulemtų e, vėžių. Daug dešimtmečių yra atliekami didžiuliai tyrimai vairiose valstybėse, tarptautiniai tyrimai ir Europoje ir pasaulyje, stengiantis iš, nustatyti, kokie yra aplinkos veiksniai, kurie įtakoja vaikų onkologinius susirgymus ir dėje tyrimai neduoda rezultatų. Iš tikrųjų, mm, regionuose atskirai paėmus netiek daug yra vaiko onkologi, vaikų onkologinių susi, susirgymų ir jeigu viską dar išdalini, atski, išdalini tos duomenys, iš tikrųjų labai mažai yra tų skaičių, kad galėtum pasakyti realiai, koks veiksnys, kokią įtaką turi, sakykime, mm, pavyzdžiui, ar vaiko, kuris lankė lopšelį ar darželį imuninė sistema, sakykime, buvo atitinkamai įtakota, skatinama paveikti paveikta, kad um, paskui jis turėtų didesnį atsparumą leukemijai ar ne. Sakykime, kaip atlikti tokius tyrimus, kaip išsiaiškinti, kodėl vieni vaikai turi didesnį polinkį tam tikram vėžiui, kiti ne, ir kad būtų galima išsiaiškinti tos genetinius visus pakitimus ir atitinkamai e, žinoti, kuris vaikas labiau yra linkęs susirgti to vėžiu nei kiti vaikai jo grupėje, sakykime, ar jo šeimoje. Epidemiologinių tyrimų reikia labai didelių, bet tai labai sudėtinga padaryti. Kol kas daug yra tyrimų atlikta, bet jie rezultatų nedavė. Mm dėl skaičiaus augimo yra tam tikras augimas stebimas, neaiškios priežastis, gali būti, kad galbūt e, dėl, bendrai dėl visuomenės raidos tai e, įtakota, e, kažkas iš tikrųjų įtakoja vaikų onkologinių susirgymų skaičiaus tam tikrą augimą, bet iš tikrųjų kol kas vykdyti tyrimai nedavė jokių rezultatų, nepatikė mums atsakymų, tai dėja dar reikia labai labai daug dirbti toje srityje. Aš tikiuosi, kad atsakiau į daugumą klausimų. Aš turbūt galėčiau dar valandą kalbėti, kad atsakyčiau į likusius, bet gal sustosiu jau. Doktor Brai. Ačiū. Dabar daktaras Brai, prašom. Mr. Bray, can you please Panas Brei, gal galėtume dar kartą paspausti mygtuką kalbėti. Prašom, žodis jums. Labai ačiū, aš kalbėsiu trumpai, nes matau, kad baigėsi laikas tiesiog COVID-19 poveikį e, vėžio skryningo ar kontrolės programoms aptarsiu kokie yra rodikliai, ką valstybės narės, kokius duomenis galėtų rinkti. COVID-19, aišku, turėjo milžinišką poveikį vėžio diagnozavimui, fiksavimui e, nuo mm, šių metų vasario, balandžio. E, daugiausia duomenų turime iš Belgijos, Niderlandų ir e, taip apie 20 procentų visų vė... onkologinių susirgymų rūšių yra sumažėjęs diagnozavimas, vėžio susirgymų fiksavimas, ypač odos, pavyzdžiui, kitų vėžio rūšių. Neseniai paskelbtas dokumentas taip pat to klausimu, pavyzdžiui, kad yra E, žmonės, kurie jaučia vėžio simptomus, tačiau nesikreipia į e, savo gydytoją dėl to, kad abejoja, ar tikrai nebe, nepajėgus yra medikai e, priimti visų pacientų, yra baiminamas įkreiptis į gydytojus dėl COVID-19 ir iš tikrųjų. Mm, labai dažnai atidėliojamas tas vizitas pas e, gydytoje, nežiūrint visų simptomų ir todėl nėra analizės, nėra diagnostikos. Tai yra labai rimta problema ir nacionalinės skriningo, profilaktinio tikrinimo programos taip pat pristojusios, e, ypač kovo, balandžio mėnesiais mes tą stebėjome, tai aš Manau, atsakiau jūsų klausimus ir pavyzdžiui dėl storosios žarnos, sakykime, gimdos kaklelio vėžio tikrinimo programos sulėtėjusios daugelė valstybių ir yra atitinkamos amžiaus grupės, kurios turi teisę į profilaktinį tikrinimą. Uh, Akivaizdu, kad skaičiai yra labai susitraukę, diagnostika yra labai nukentėjusi visose valstybėse narėse, yra daug tyrimų bendrai pasaulyje. Ir paskutinis dėl, dar dėl stebėjimo rodiklių, ką aš minėjau. Pavyzdžiui, dėl vėžį pergyvenusių asmenų, dėl uh, koks yra mirštamumo lygis bendrai valstybėse narėse, tai būtų svarbus duomenys ir čia turi būti tam tikrą standartą, reikėtų kelti ir, ir reikėtų daugiau duomenų rinkti, registrai turėtų būti ypač um, population-based vis, uh, tyrimai svarbus. Uh, prognozė pacientų, kokios stadijos vėžiai, kad būtų galima įvertinti, kaip valstybės veikatos priežios sistema veikia kiekvienoje valstybėje kontroliuojant vėžį. Tai iš tikrųjų atvejų skaičiaus fiksavimas, stadijos, diagnostikos duomenys, tai būtų labai svarbus tas standartas. Labai ačiū. De facto zwróćcie Państwo uwagę, że w wypowiedzi każdego. Ačiū. Tai apibendrinant, visi, kas kalbėjo iš rytų ar iš vakarų, iš šiaurės ar pietų, visi akcentavo tai, kad yra nelygi prieiga prie diagnostikos, gydimo. Tai labai rimta problema ir didelė rykštė mūsų civilizacijos ir mes turime užsitikrinti, kad geriausias būtų gydimas e, visiems prieinamas, nes tai yra mūsų visuomenės tarsi rykštė toji lyga ir mes turime kaip galima geresnį gydimą užsitikrinti šio laikišką visoje Europoje nepriklausomai to, žmonės gyvena mažesnėse valstybėse ir desnėse ir reikia, kad būtų galimybė prieiti prie duomenų, kurie atliekami didesniuose tyrimuose, reikia uh, sąžiningai. Uh, Užtikrinti sąžiningą prieigą visiems prie visų duomenų, prie duomenų bazių. Ir aš taip pat galvoju, kad reikia e, stiprinti klinikinius tyrimus E, taip pat reikia užtikrinti šio laikiškos diagnostikos galimybės ir reikia remti mums mokslinius tyrimus, kurie, kurie leistų šio laikišką skatinti diagnostiką. Trečias dalykas, manau, kad mes visi turime siekti bendrai e, užtikrinti dermą finansavimą iš horizonto 20, 21-27 metams ir e, bent jau 10 milijardų eurų mums reikia užsitikrinti ir reikia reikalauti daugiau tyrimų, spartesnių, reikia, kad būtų užtikrinta, kaip sakiau, vienoda prieiga prie gydimo. Ir e, Taip pat ES turi siekti, kad būtų įgyventinamas veiksmingas e, veiksmų planas. Aš norėčiau padėkoti visiems ekspertams, dėkoju deputatams, kurie iš tikrųjų kalbėjo labai glaustai, tiksliai. Mes, kaip sakiau, e, tre, e, kitą posėdį galėsime dirbti 3 valandas ir E, visiems linkiu geros veikatos ir susitiksime gruodžio mėnesį. Ačiū.